Tuomet protokolas yra tvirtinamas. Gerbiamos ponios, gerbiami ponai, norėčiau informuoti jūs, kad Rugsėjo 20 e, dienos posėdėje Teisės reikalų komitetas pagal darbo tvarkos taisyklių e, trečio, straipsnio trečią dalį patikrino e, imu, pono Gutierės imu, imunitetą tvirtino įgaliojimus ir jeigu nėra prieštaravimų, tai tuomet tvirtinami tie įgaliojimai. Socialistų ir demokratų e, frakcijo